žodis. Grazie, Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pagal mums tenkančius įgaliojimus trilogė pradedame biudžeto procedūrą ir pradedame e, perėti prie konkretesnės fazės. Biudž, už biudžeto rengimą atsakingos struktūros pradės diskusijas tam, kad būtų galima pasiekti konkrečių ir svarių rezultatų. Būtent todėl norėčiau Jums pasakyti, kad pirmiausia tikiuosi, kad mes sugebėsime šio trilogo progą pasinaudoti. Turime tos progos nepraleisti, turime pradėti biudžeto procedūrą, kuri e, remtųsi pirmiausia realizmu. Šiandien valstybės narės ėmėsi e, vykdyti biudžeto konsolidavimo labai griežtos politikos. Ši politika turi atsispindėti ir biudžete. Tuo pat metu yra labai svarbu e, kovoti su krizės padariniais. Turime e, investuoti ir toliau, kad būtų galima grįžti prie ekonomikos augimo. Būtent dėl šios priežasties ES biudžetas gali suteikti papildomos pridėtinės vertės, kalbant apie investicijas ir apie išteklius. Šis biudžetas vaidins esminį vaidmenį. E, kalbant apie šį biudžetą, pirmiausia, turime remtis strategijos ES 2020 tikslais. Ši strategija, be kita ko, buvo diskusijų centras nuo pat šių diskusijų pradžios. 2012 m. biudžetas turi būti pirmas konkretus etapas ES 2020 strategijos įgyvendinimo linkme. Ši strategija e, mums yra dokumentas tam, kad būtų galima vėl gražinti ES ekonomikos augimo kelią. E, taigi diskusijų centre e, ir toliau lieka tokie dalykai kaip mūsų patikimumas ir nuoseklumas. Negalime siekti tos ambicingos strategijos tikslų, jeigu tos strategijos nepapildome tam tikromis priemonėmis. Ši strategija yra esminis dalykas. Mes norime, kad ji pagaliau įgautų reikiamą pagreitį. Aš jau sakiau, kad reikalinga ambicinga strategija, tam reikalingi konkretus žingsniai, konkrečios priemonės. Jei norime ES lygmenių užtikrinti ekonomikos augimo stabilumą, ta strategija mums yra būtinas dalykas. E, tas stabilumas reikalingas ir vieningai mūsų valiutai. Yra ir kitų elementų, kurių privalu nepamiršti. Turime tokių politikų, kurias gyvendinti tampa vis skubiau. Pavyzdžiui, viduržėmio jūros šalyse taip pat norime ES suteikti papildomą dimenciją, nes šiandien ES tame regione gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Turime to nepamiršti, turime suprasti, kad biudžetas nėra tiesiog šiaip savo priemonė, kurią reikia numatyti ir priimti e, atliekant mūsų pareigas. Tai tiesiog yra ta priemonė, kuri turi būti ne tik patvirtinta, bet dar ir veikti. Būtent dėl to e, asignavimai kitiems metams yra labai svarbus, taip pat labai svarbus biudžeto vykdymas 2012 metais. E, Nuseklumas e, ir ryštas yra svarbiausi dalykai, šio, kalbant apie šį klausimą. Biudžetas yra esminė priemonė, jeigu norime sėkmingai kovoti su krize ir jeigu norime sustiprinti e, valstybių narių gyvendinamas politikas. Tai yra tie prioritetai, kurie turi padėti mums grįžti prie mūsų esminio vaidmens ir užtikrinti ES saugumą. Dabar noriu pasakyti vieną iš tų dalykų, kurie kelia man tik, tam tikrą susirūpinimą, turime nepraleisti šios trilogo progos, nes tai yra e, puikia proga mums apsikeisti konstruktyviai nuomonėmis ir parengti bendrą viziją susijusi su biudžeto svarbiausiais sprendimais. Manau, kad ta, tai, kad turėtume vieną svarbiausią viziją, yra esminis dalykas. Turime šiandien parodyti, kad galime visi dirbti kartu e, šiuo lemiamu ES kūrimo momentu. Dėkoju. Ačiū. Ponas Levandovski, prašom. Pirmininkė, pranešė, aš atvykau išklausyti jūsų pozicijos e, dėl kitų metų biudžeto, kurį pristatė komisija ir pakalbėti apie galiojimus trišaliam sustikimui. Šie klausimai e, susijęs su biudžetu bus svarstami per ateinantį trišalį susitikimą ir tai bus e, proga aptarti Europos parlamentui rūpimus dalykus. Pranešėja aiškiai pasakė, kad dabar matome neįlinės aplinkybės ir rengiant kitų metų biudžetą turime negalvoti, kad viskas bus kaip anksčiau. Reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp viešųjų finansų sustiprinimo ir taip pat e, siekti būtinai gyventinti priemonės, kurios leistų sukurti augimą ir naujas darbo vietas. E, Net ir krizės laikotarpiu mums reikia investicijų, reikia sustiprinti labai e, trapų ek, Europos ekonomikos atsigavimą. Tai būtų dalinis mūsų atsakas e, rengiant kitų metų biudžetą. Reikia taip pat pasižiūrėti iš naujo į prioritetus pagal strategiją Europa 2020. Pagal mūsų paskaičiavimus tai būtų 62,2 milijardo ir e, būtų maždaug 43,5 procentai viso biudžeto projekto. Reikia taip pat e, iš naujo pažiūrėti į išlaidą susijusią su Lisabono sutartimi. Jos turi išaukti maždaug 4, 4 procentais. Tai būtų dalinis atsakymas. Kitas dalykas - griežtas požiūris į administravimą, nulis, e, nulinis augimas komisijai ir e, tam tikri neigiami prioritetai e, turi būti numatyti, tai yra griežtas programų vertinimas, žiūrinti tai, ar jos pasiteisina ar ne, ir pagal žiūrėti rezultatus. Kai kuriuose srityse galbūt reikėtų numatyti mažiau, negu kad iš anksto numatyta. Kitų metų biudžeto projektas yra maždaug 9 milijardais mažesnis negu finansinės perspektyvos ribos numatytos 12 metams. Nepakanka renkti tik biudžetą. Mes taip pat turime visi galvoti, kaip sureaguoti į globalius pokyčius. E, pirmiausia, žiūrėti į pietų viduržėmio e, regioną ir 12 e, metų pirmasis pakeičiamasis laiškas e, bus tam skirtas, kaip kad sutarta. Mes sieksime e, peržiūrėti savo biudžetinį požiūrį į kaiminystę pietų viduržemyje. Bus 11, 12 ir 13 metais skirta daugiau kaip 1,3 milijardo eurų. E, kitais metais mes papildomai mobilizuosime maždaug 500 milijonų eurų e, pietų viduržėmio jūrai ir kaiminystėje apskritai. E, išnaudosime ribą maržą pagal ketvirtą kategoriją, taip pat ir plėtosime lankstumo priemonę iki 153 milijonų eurų. Rezultatai yra tokie. Uh, išmokos turėtų e, aukti maždaug 4,9 procento. Tai yra susijęs su teisiniais įsipareigojimais, kurie didėja finansinės perspektyvos pabaigoje. Ir dar kartą turiu pasakyti, kad e, tiksliai 8,9 milijardai mažiau bus skirta negu 12 metų ribos kas didės e, sanglauda, moksliniai tyrimai ir plėtra, Dabar turime jau atrinktas programas, e, reikia jas baigti ir taip pat turime apmokėti valstybių narių sąskaitas. Net ir sanklaudoje numatoma labai e, ženkliai mažiau 12 metams. Aš nesitikiu, kad diskusijos su taryba bus lengvos e, apie, dėl ateities. E, nes, kiek žinome iš e, patirties, 11 metų biudžeto procedūra buvo labai interaktyvi. E, mums reikia gero biudžeto kitiems metams, konsolidavimo iš vienos pusės, o iš kitos pusės augimo ir darbo vietų e, labui ir tikiuosi, kad ši procedūra bus sklandi ir galbūt netokia nervinga, kaip derantis dėl šių metų biudžeto. Dėkuoju. Ačiū, ponia komisarė užsienio reikalų komiteto vardu pasisakys ponia Munys pusantros minutės. Labai ačiū. Komisijos požiūris į 12 metų biudžetą atrodo apsiriboja e, grinai teisiniais reikalavimais biudžeto taisyklėms. Mes su tuo negalime sutikti, reikia padarios politikos, reikia išteklių ją finansuoti. Europos sąjunga turi kurti pridėtinę vertę, kaip sakė pranešėjas, mes pritarsime biudžetui, jeigu jis bus priderintas 20 metų strategijai kurti užimtumą ir, darb, ir e, augimą. Tačiau <clears throat> nereikia pamiršti, kad ir išorės e, santykių politika neturi būti nepakankamai finansuoja. Taryba ir komisija turi dirbti kartu, užtikrindami, kad ES liktų pasaulinę e, žaidėją. Tai pasiekti bus sunku su pateiktų pasiūlymu. Mes esame atsakingi už e, vystimosi taikos propagavimą, žmogaus teisų apsaugą visame pasaulyje ir taip toliau. Šie klausimai yra svarbus užsienio reikalų komitetui ir kai kalbėsime apie kaiminystės politiką, apie viduržėmė jūros e, šalių įvykius, tai turėtų atsispindėti biudžete. Komisijos pasiūlymai dėl Palestinos taip pat e, rodo, kad biudžetas bus sumažintas 100 milijonų eurų. Vidurio rytai yra svarbus reikalas ir umra darbas e, yra svarbus. E, tai neturėtų būti būti e, komisijos žaidimo auka. Viduržėmė jūra yra taip pat labai svarbus regionas, tačiau turime nepamiršti ir kitų užsienio e, politikos sričių, pavyzdžiui, Latino Amerikos. E, Praeitėje ne viskas buvo gerai, tačiau be to turime problemų su IC plus e, programa. Tai susiję ne tik su teisiniu pagrindu ir jo išplėtimu reikia užtikrinti tinkamą e, finansavimą. Ir e, panaboti, panaudoti biudžetą, kad galima lankščiau. Labai ačiū. Biudžeto kontrolės komiteto vardu vieną minutę skiriame poniai Hatsimarakakis. Pirmininkė, biudžeto kontrolės požiūriu turiu pasakyti, kad e, labai dažnai mes e, turime pasakyti, kad 80 procentų valstybių narių e, netinkamai e, įgyvendina biudžetą. Britų premjeras Cameronas seniai pasakė, kad neprašykite pinigų, užtikrinkite, kad juos teisingai išleidžiate visų pirma. 2010 metais labiausiai biudžetą įgyvendino Junktinė karalystė. Kodėl? Todėl, kad taisyklės buvo per sudėtingos. Todėl noriu paprašyti kolegų ir komisijos kartu su valstybinėmis narėmis kurti geresnės e, taisyklės, geresnės stebėsnios sistemas ir įtraukti naujus e, veiksnius, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų politikoje. Jeigu yra kažkoks, tai kažkokia premija už e, sėkmingą projektų įgyvendinimą, tai turėtų būti būtent paprastesnis e, stebėjimas. Tas pats e, tinka ir sanglaudos politikai. Turime, turime įvairių priemonių projektams įgyveninti, reikia siekti geresnių rezultatų. Dėkuoju. Užimtumo komiteto vardu kalbės ponia Beres. Pone pirmininkė, ponia komisarė. Prioritetai, kuriuos numatė mūsų komitetas, uh, rodo, kad krizės, krizė tebesiautėja, 20 milijonų žmonių neturi darbo, 5,2 milijonų šių yra jauni žmonės. Svarbu, kad būtų gyvendinamos gairės susijusios su šimtumo politika valstybėse narėse. Valsty... Buvo kreiptasi į tarybą ir buvo paprašyta nelaikyti užimtumo antriniu klausimu ar antrinė problema, kai komisija renks uh, metinę analizę susijusiu su ekonomikos augimu. 2011-2012 metais užimtumas turi būti svarbiausias dalykas. Tai turi atsispindėti e, ir biudžete. Penki svarbiausi tikslai yra, svarbiausi tikslai yra minimi S2020 strategijoje. Yra kalbama apie tai, kad svarbu padidinti užimtumą ir sumažinti skaičių žmonių kenčiančių nuo socialinės atskirties ir nedarbo. Palyginamumas, papildomumas. E, tarp valstybių narių ir ES biudžeto turi būti užtikrintas. Norime padėkoti pranešėjai Franceskai Balzanį, nes mes žinome, kad trišalėme susitikime ji garbingai atstovavo parlamento poziciją. Dėkoju. Ačiū. Regioninis plėtros komiteto vardu kalbės kolega Surien. A Régiófejlesztési Bizottság megtárgyalta regioninės plėtros komiteto vardu galėčiau pasakyti, kad e, sulaukėme įdomių pasiūlymų ir jiems galime tik pritarti. E, mes tinkamai rengiamės trišaliam sustikimui ir visam biudžeto procesui. E, regioninės plėtros komitetui svarbiausia yra sanglaudos politikos finansavimas. Norėčiau pabrėžti, jog septyniarių metų biudžeto ciklo metu mes turime prieiti prie to taško, kai valstybinės narės e, didina nuolatos sumas ir jos sugeba išleisti vis daugiau pinigų. Toje šalyje, kurią žinau geriausiai, situacija yra štai kokia. Praeitais metais buvo išleista dvigubai daugiau pinigų negu kuriais nors ankstesniais metais. Visą tai rodo, kad dėl šalyje esančių vidaus priežasčių ir panašių tiesių kitose šalyse, tai rodo, kad ši, ši politika sulauks paramos. Dėkoju. E, ačiū. Žemės ūkio komiteto vardu, ponas Kapulas Santos. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl antros skyriaus, e, dėl bendrosios žemės ūkio politikos pirmiausia, pasakysiu, kad nekelia problemų pirmasis ramstis, kadangi 90 procentų išlaidų tenka jam ir e, vertė įgyvendinimo būna 100 procentų. 12 metais E, maždaug 13 procentų bus skirta plėtros išlaidoms. Antras ramstis taip pat nekelia didelių problemų, kadangi pervedimai dabar yra pasikeitę ir tai mums leidė, leidžia taikyti derinimo laikotarpį valstybės narės, e, kurios išgyvena ypatingus sunkumus, gauna finansavimą. Maždaug 70 procentų iš tos kategorijos skiriame lėšų bet aš norėčiau e, svarbu klausimą jums pateikti susijusi su konkrečiomis problemus. Pavyzdžiui, e, moky, e, mokykloms dalyjami vaisiai ir daržoviai ir parama tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Man atrodo, kad E, visi sutinka su tuo, jog tai bus, tos lėšos bus labai sumažintos, bet mums reikia pinigų tokiems dalykams ir reikia jas skirstyti per intervencijos mechanizmus. Mes išgyvename labai rimtą krizę, reikia solidarumą pademonstruoti, tai yra ne tik tai tušti žodžiai, bet tai turi atsispindėti ir politiniuose veiksmuose ir tam tikroj čia sąmoningose veiksmuose. Dėkuoju. Dabar pinigų reikalų komiteto atstovas e, ponas Liudviksonas. Dėkoju. Mūsų komitetas norėtų paminėti pirmiausia trejata prioritetų. Pirmiausia, reikia naujos finansinės kontrolės struktūros ES. Ir tai bus esminis dalykas užtikrinant finansų rinkų stabilumą. Tarp visų naujai iškylančių užduočių bus ir tokia, reikės toliau vystyti mokslo tyrimus. Būtina, kad planavimo darbai atitikto poreikius. Ekonominės valdysenos paketas turi taip pat būti tvarkomas tinkamai nuo pat jo įgyvendinimo pradžios. Ir trečia, reikia numatyti biudžeto veiksmų laisvę tam, kad būtų galima pagerinti biudžeto statistikos kokybę, nes statistikos trūkumas gali būti viena iš kritis priežasčių, turime to nepamiršti. Ačiū. Ačiū ponui Liudviksonui. Pramonės komiteto vardu ponas Butikofer, prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Pone komisarė, ponė pranešėja. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visos frakcijos vardu pranešėjai, kuri atliko puikų darbą. Su ją dirbame puikiai sutar, sutardami tas bendradarbiavimas, galėčiau sakyti, buvo pavyzdinis. Jūs sakėte, kad negalima dirbti taip, lyg nieko nebūtų įvykę. Turime tęsti pradėtus darbus ir visą tai yra teisinga. Jeigu pamastytume apie energetikos prioritetus, kurie atspindėti 2010 m. E strategijoje, susidaro įspūdis, kad Europos komisija turi tokią tendenciją žengti e, tą pačią kryptim, kitaip tariant, prioritetai numatomi, bet jie nėra tinkamai finansuojami. O energetika juk yra svarbiausias rytis, tad finansavimo trūkumas čia yra neįmanomas dalykas. Kaip sakoma, jungtinėse valstijose e, reikia kad pinigai eitų paskui mūsų žodžius, kad jie būtų tarpusavį suderinti. Matome, kaip išaugo Galilėjo projekto kaštai. Porą treitą kitų projektų čia galėtume taip pat paminėti, kai dėl mažų ir vidutinių įmonių mes norime toms užtikrinti galimybę gauti finansavimą, ypač inovacijoms. Ačiū. Toliau, ponia Keller. Dėkuoju, Libė komitetas labai sveikina numatomą lėšų padidinimą laisvės saugumo ir teisingumo srityje, bet mes taip pat galvojame, kad prieš pradedant įgyvendinti naujas priemonės ir programas reikia deramai įgyvendinti egzistuojančias ir vertinimas turėtų būti pagrindas rengiant naujas programas. Mes e, matome daug sinergijų galimybių, e, reikia vengti veiklos dubliavimo. Taip pat reikia siekti aiškios papildomos vertės, ką bedarytume ES mastu. Lybė komitetas mano, kad reikia pasižiūrėti į tai, kas vyksta dabar aplink mus. Mums reikia pagerinti finansavimo paėgumus, e, apsaugant geriau pabėgėlius, taip pat integruojant Romus. Visos mūsų agentūros turėtų e, atlikti deramai savo uždavinius, kurie joms yra priskirti. Galbūt komisija kitas dalykas bus įdomus. Mūsų komitetas e, labai tiki, kad didelė biudžeto dalis turi būti atidėta į rezervą, kadangi rezultatų kol kas aiškių neturime ir kad e, darbuotojams skirtos išlaidos taip pat būtų atidėtos į e, rezervą, nes kol kas nematome, kad būtų kol kas jų TFTP programa iki galo aptarta. Dėkoju, nematau pono Saudargo salėje. Nėra jo. Toliau ponia Mateira. Pirmininkė. Kolegos, finansinė ir ekonominė padėtis yra labai sudėtinga. Taigi sunku pamatyti, e, kaip iš tikrųjų yra bandoma spręsti valstybės skolos problemą. E, ši problema susijusi su augimu. Mes galbūt kitais metais galėtume išbristi iš to, išeiti iš to užburto rato. Komisija atsakinga už kitų, pademonstravo atsakomybę dėl kitų metų išlaidų, bet Mūsų komitete matome, kad pagal mūsų veiklos sritį labai nedaug bus lėšų padin... skirta tokioms programams kaip Progress, o reikia užtikrinti lyčių lygybę, kovoti su um, skurdu. Kita programa svarbi yra Dafne. Jis skirta kovoti su smurtu prieš moteris. Turime pažiūrėti kitų metų biudžetą ir galvoti, kaip konkrečiau uh, E, atremti dabartinius Europos iššūkius. Dabar e, pasisakys atstovai frakcijų vardu, EPP vardu Levija kalbės dvi minutės. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos. E, šiandien visos trys institucijos pradėjo biudžeto procedūrą. Ir šis dalykas nėra toks jau paprastas. Reikia surasti tiek išteklių, kad būtų galima atsižvelgti į tuos dalykus, kurie e, buvo minimi kaip svarbus pastaraisiais metais ir kad būtų galima atsiliepti ES iškylančius iššūkius. Svarbu atrasti pusiausvyrą tarp ekonomikos iššūkių ir tarp e, atsakingo taupimo. Šiandien Europos parlamentas yra pasirengęs balsuoti dėl šios svarbus dokumento, nes mes kalbame apie įgaliojimus. Ir čia pirmiausia yra pabrėžiama dėrybų su taryba svarba. E, mes norėjome pranešėjos Balzanį pranešimą dar išplėtoti, praturtinti. Dėkoju poniai Balzanį. Šiandien Turime pabrėžti, jog turime turėti pakankamai išteklių, kurių dėka galėtume e, ES 2020 strategijos tikslus finansuoti, nes ši strategija yra 12 metų biudžeto šerdis. Norėtume pabrėžti ES biudžeto svarbų vaidmenį, nes jis turi padėti įgyveninti įvairias programas valstybėse narėse. E, išmanus augimas, parama mokslo tyrimams, vystimuisi, ekonomikos augimui, inovacijoms, darbo vietų kūrimui ir mažai vidutinių įmonių vystimuisi. Štai tokie yra mūsų prioritetai, ponė pirmininkė. Investicijos iš šiuos sektorius, man atrodo, yra svarbiausias dalykas tam, kad būtų galima ES išvesti iš krizės. Aš asmeniškai e, norėčiau pasakyti, kad Europos pridėtinė vertė turi egzistuoti ir jos turime pasiekti biudžeto dėka ir biudžeto planavimo dėka. Taip pat norėčiau paminėti perviršį. Aš Pritariu prašymui, pagal kuriuos nepanaudotus lėšus turėtų likti ES biudžete, tačiau e, būtų panaudojamos pagal e, daugiametę finansinę būsimą programą, nes tai padėtų ES išlaikyti savo biudžete nepanaudotas lėšas. Ir aš manau, kad e, nuobaudų taip pat galėtume taikyti tą patį principą. E, praeitų metų gruodidžio e, scenarius neturėtų pasikartoti. Mes bandėme tarti su valstybėmis narėmis, bandėme neatsisakyti finansavimo strateginėms politikoms ir prioritetams. Visa tai yra labai svarbus dalykai, jeigu norime užtikrinti ES ekonomikos atsigavimą ir jeigu norime užtikrinti 500 milijonų piliečių e, tinkamą gyvenimo lygį. Ačiū. Ačiū, ponia Lavija. Matau, kad pačiu laiku atėjo ponė Hercog, kuri kalbėjo socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Atėjau tikrai laikus, suspėjau. E, noriu visus pas, susiais pasisveikinti. Na, pirmiausia, 12 metų biudžetas yra ekonominio valdymo paketo mažasis brolis, nes tikslai yra tie patys, tai yra kurti sąlygas ekonominiam ir finansiniam balansui, didinti konkurencingumą, užimtumą panaudojant reikalingas biudžeto priemonių. Mums reikia rezultatų, reikia darbo vietų, ekonomikos augimo, reikia pramonės politikos, taigi reikia stiprios Europos ekonomikos. Negalime tikėtis, kad BVP padidės e, dabartinėmis sąlygomis kai e, euras silpnas ir e, nestabilus, negalime tikėtis, kad valstybės narės ką nors gero nuveiks tokiamis sąlygomis. Tačiau ES turi tardauti Europos piliečiams, mes esame iškėlę tikslus ir turime juos įgyvendinti pagal 20 metų strategiją. Vietoj nuosmukio Europa turėtų būti pirmaujantis naujoviškas regionas pasaulyje. 12 metų biudžetas turi būti 20 metų strategijos dalis. Kalbame apie antruosius šios dešimties metų programos metus ir negalime tiesiog sakyti, kad pasieksime e, tų rezultatų vėliau. Dabar negalime sakyti Europos piliečiams, kad sumažinsime tiesiog biudžetą ir viskas. 2012 ir 2013 metų biudžetai ir septintoji pagrindų programa turi atitikti šiuos tikslus. Ačiū. E, Liberal frakcijos vandu, pana Haglund. Ponas Haglund. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Džiaugiuosi, kad ES strategija 2020 yra šio viso darbo raudona gyja. Tai yra ta strategija, kuri yra orientuota į ES ateitį. Čia turi atsispindėti naujo, joje turi atsispindėti naujoji daugiametė finansinė programa. Manau, kad 13 metų biudžetas taip pat bus lemiamas šiuo požiūriu. Pradėjome ilgą ir sudėtingą procesą. Nuo 2011 metų biudžeto rengimo tas procesas jau prasidėjo. Ir štai dabar galėjome suderinti savo smuikus, taip sakant, su Europos, su ES tarybos smuikais. Um, Europos komisija pasiūlė e, kurios dalykus 12 metų biudžetui. Kai kas sako, kad tie siūlymai yra pernelyg toli siekiantis. Maničiau, kad pirmiausia turėtume padidinti biudžeto efektyvumą, o nesiekti jį didinti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad kasmet kai kuriuose sektoriuose pastebime, jog kai kuriuose sektoriuose biudžetas auga, turime biudžeto perviršį ir kai kada lėšos gražinamos. Ir e, kai biudžetas surinkama per nelik daug lėšų, tokių situacijų pasitaiko, jų reikėtų vengti. Mums svarbiausia yra žvelgti į ES ekonominę realybę. Biudžetas neturėtų būti toks didelis, kaip tikisi Europos komisija. Akivaizdu, kad neišeina e, džiaugtis nuliniu ekonomikos augimu. Tiesiog svarbu yra teisingai nusistatyti prioritetus ir tada mes galėsime prisimti atsakomybę tik tada, jeigu biudžetas bus atsakingas. Ačiū. ECR frakcijos vardu ponas Bokroš, minutė 30. Graikija yra techniškai bankrutavusi, niekas nebeklausia, ar reikia įdovanoti skolą. Klausimas yra kada, kuo greičiau, tuo geriau. Europos institucijos iš esmės nesupranta problemos, tai yra nelikvidumo, bet mokumo krizė dėl to, kad Graikija nebėra konkurencinga tarptautiniu mastu. Graikijos, e, daugelis Graikijos veiksmų yra nebeproduktyvus. Skolą reikėtų Graikijai dovanoti ir kreditoriai turėtų absorbuoti ją tiek e, instituciniai, tiek privatus. Reikia taip pat rekapitalizuoti Graikiją. E, obligacijas, e, obligacijos, kurias ECB paėmė iš Graikijos kaip užtata dabar atsidūrė tarsi pinklėse nepriklausomas centrinis bankas pasisakė um, už uh, viešo valstybinės skolos monetarizacija. Taip pat galime dabar kalbėti apie tai, kad atsirado interesų konfliktas ir mes visi kenčiame nuo pasiekmių. E, dėl kitų metų biudžeto galiu pasakyti, kad mes e, gyvename iliuzijų pasaulyje, jeigu galvojame, kad valstybėse narise pasireikš augimas ir kad biudžetas padidės. Penkių tvirtų uh, šalių ministrai pirmininkai, jų pareiškimas neturėtų būti pamirštas. E, žinome, kas vyko pernai parlamente praėjusiu metu pabaigoje ir siekime išvengti panašių klaidų. Mes turėtume būti e, realistiški, jeigu norėtume iš tikrųjų atremti tuos iššūkius, kurie teks ES ateityje. Ačiū. Dėkoju ponui Bokrošui, žaliųjų e, ir Laisvio alijanso vardu, ponė Triupel. Pirmininkė. Kolegos, komisarė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pritariu Le, pono Levandovskio žodžiams. Būtent tokiais laikais mums reikia teigiam, teisingos pusiausvyros tarp santaupų, tarp teisingų išlaidų, reikia užtikrinti investicijas tolesnės. E, kad nenuskestų mūsų ekonomikos. Aš sutinku su šia bendraja linija, tai turėtų būti tarsi matas, pagal kurį vertinsime savo biudžetą. Kaip komisaras sakė, reikia klausti savęs, ar mes iš tikrųjų pateisiname lūkesčius. Mes, žalieji, e, turime tam tikros kritikos dėl šio aspekto. Jeigu pažiūrėsime į svarbiausius projektus, pavyzdžiui, susijusius su branduoliniais reaktoriais, tai yra e, projektui, kuriems daugia, didia, didžiausias padidinimas e, finansavimo bus numatytas. Ar tai yra gerai tokiais laikais, e, ne, o kai, pavyzdžiui, atsinaujinančios e, energijos skatinimo projektai, e, kuriems jokio finansavimo nenumatoma. Mes kalbame apie klimato kaitos politiką Taigi reikėtų neskirti lėšų tokiam projektui, kurį aš paminėjau. Dėl to mes negalime pasiūlyti, paremti projekto, nors jame yra daug gerų dalykų. Labai ačiū. Toliau e, GUE NGL vardu ponas Portaš. Ačiū pirmininkė. E, mes šiandien turime patvirtinti įgaliojimus daryboms e, su vyriausybė atstovais, tačiau aš norėčiau iškelti politinį klausimą, kuris nesispindi dokumente. Jis yra susijęs su situacija Graikijoje ir mano šalyje, Portugalijoje. E, ir norėčiau priminti, ką pasakė Žanas Klodas Junkeris. Šios dvi šalis, turbūt ir kitos ateityje gali pakliūti į pragarišką taupimo politikos ciklą iš nuo vieno išlaidų mažimo prie kito ir taip toliau ir taip toliau. Tai turi e, aiškių pasiekmių viešosioms investicijoms ir darbo vietų kūrimai. Taigi turime žvelgti toliau negu 12 ar 13 metai. Turime užtikrinti, kad ES sugebėtų e, tokią struktūrinių fondų politiką, kuri e, būtų skirta būtent toms šalims E, kad nebūtų tiesiog mokami avansai kažkokie, bet užtikrinant, kad bendras e, finansavimas nespaustų tų šalių siekti bendradarbiavimo su šalimis, kuriant e, kūrybi, šalių kūrybiškumą, didinant ir investicijas. Ačiū. FD frakcijos vardu, ponė Andrės, vieną minutę. Pone pirmininkė, kai diskutuojame, kaip gelbėti Graikiją, iš situacijos, kuris gali sukelti e, audrą visame pasaulyje. Šis parlamentas prašo didinti 12 metų biudžetą beveik 5 procentais. Tai visiškai nepriimtina mokesčių mokėtojams. Ir tai nepadidina Europos institucijų patikimumo. Europos biudžetas neišves mūsų iš krizės. Yra kelios sritis biudžete, kur galima puikiausiai sumažinti išlaidas. Nepavykę biudžetai turėtų būti nutraukti, o projektai, kur daug e, pažeidimų, turėtų būti sustabdyti. Jeigu vadovautumėmės sveiku protu, tai reikėtų balsuoti už 12 metų biudžeto sumažinimą. Jeigu taip nebus, E, jau ir taip vargstantis piliečiai turės pasikliauti savo e, valstybių vadovais, kad jie juos apgintų. Ačiū, ponė Andresen. E, toliau nepriklausomų vardu ponas Hartangas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Šiandien kalbame apie 12 metų ES biudžetą ir Žinoma, mes visiškai griežtai prieš 5 procentų biudžeto padidinimą. Tai yra tik tai reikalavimas vis daugiau pinigų išleisti reikalingus ES e, projektus, e, ištraukiant pinigus iš mokesčių mokėtojų kišenės. E, milijardai eurų vėl skiriami įtar projektui, pavyzdžiui, tai yra blogiausias pavyzdys. Dauguma, nemažai projektų tiesiog švaisto pinigus. Kiekviena valstybė narė turi 12 metų biudžetą. Ir e, Niderlandų vyriausybė turėtų pasinaudoti savo teisę nepatvirtinti biudžeto, nebent tai būtų visiškai nedidėjantis biudžetas. E, būtent to reikalauja mano vyriausybė. Aš kreipiuosi į Niderlandus ir kitas ES valstybės pasinaudoti veto teisę. Ačiū. Toliau e, savo vardu pasisakantį. Pirmiausia, e, ponas Gariga, dvi minutės. Labai ačiū. Komisarė Levandovski, komisaras Levandovskis visada kalba protingai ir todėl mano frakcija jį remia. Šiemet įgaliojimai dėl biudžeto darybų galbūt yra svarbesni negu e, kokiais kitais metais, nes darėjusimės E, kitais metais dėl sekančios finansinės perspektyvos. Nesėkmė e, sutaikinimo darybose praėjusiu metu birželio mėnesį sukėlė rimtų problemų. E, todėl tikimės, kad dabar institucijos bus labiau nusteikusios siekti konsensuso negu pernai. Be to, pane Balsani išdėstė labai protingą, protingus darybų įgaliojimus. Ten numatytos visos sąlygus, dėl kurių reikia susitarti, kalbantis apie kitą finansinę perspektyvą. Jį pabrėžė 20 metų strategijos svarbą, biudžeto griežtumo aspektą, įsipareigojimų patenkinimą ir taip toliau. Visa tai bus numatyta 12 metų biudžete, taip pat ir kitoje finansinėje perspektyvoje. Todėl svarbu, kad trialogas duotų gerų rezultatų, nes tas rezultatas turės realų poveikį daryboms ir dėl kitos finansinės perspektyvos. Mes taip pat e, pritarėme komisijos prašymui padidinti biudžetą 4,9 procentų. Kas to nenori, pažiūrėkite, kaip e, biudžetas įgyvendinamas šiemet ir pažvelkite į problemas, su kuriamis susidurime e, vykdydami mokėjimus pagal įsipareigojimus. Ačiū, ponia Garygo. Toliau viena pusantros minutės, ponia Grelyje. Euh, Dėkoju. Leiskite padėkoti pranešėjai už puikų parengtą tekstą ir už darbą trišalme komitete. E, Europos biudžetą siūloma nukreipti tą kryptim, kad jis būtų naudingas ES 2020 strategijos tikslų siekiui. Nebus lengva, komisijos tikslas e, yra pasiūlyti nedidelį biudžetą, atsižvelgiant į valstybių narių diktuojamas griežto taupimo sąlygas. E, maisto pagalbos programoms lėšų neišvengiamai trūks. Kaip ir kiti kolegos parlamentarai, aš iš spaudos sužinojau, kad Europos komisija ketina mažinti drastiškai e, lėšas skirtas maisto pagalbos programai. E, 113 milijonų šiai programai bus skirta kitais metais. Vienas euras kiekvienam gyventojui per dieną turi būti skirta gyventojams siekiant užtikrinti e, visiems piliečiams galimybę turėti maisto produkto. Tas vienas e, na, e, euras, simbolinis euras ir bandymas jį sutaupyti rodo, kad ES žlunga morališkai ir ekonomiškai. Mes kūrėme humanišką visuomenę, tačiau kiek jinai yra humaniška matyti iš to, kaip mes rūpiname silpniausiai savo visuomenės nariais. E, kalbama apie techninius sunkumus, juridinius sunkumus, bet tai yra e, tie dalykai, kurie kenkia ES įvaizdžiui šaipomasi iš Europos parlamentarų ir piliečių, kuriems parlamentarai atstovauja, padalyjant iš keturių tas lėšas, kurios skiriamos pagalbai maisto programoms įgyvendinti. Aš tikiuosi, ponė komisarė, kad jūs išklausysite, kokie svarbus yra mūsų tikslai ir kokie yra biudžeto ketinimai ir koks yra mūsų susirūpinimas. Manau, kad trišalime mes susitikime atsižvelgsite į tai. Dėkoju. Ačiū. Minutė pasisakymui ponė Jensen. Prašom. Ponios Jensen regis salėje nėra. Tuomet ponui Elis žodis. Uh, uh, Pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją. Jos užduotis yra labai sudėtinga. Uh, aplinkybėmis, e, kuomet matome ambicingą strategiją Europa 2020 ir taip pat visi supranta, kad reikia daug skirtingų projektų, tačiau yra problemos dėl tų ambicijų finansavimo. Ir dar matome, kokios šiandieną aplinkybės yra rimtos, tai atsispindės šiandieną vadovų tarybos diskusijose, apie ką kalbėjo kolega Bokrošas reikia, kad būtų atkreiptas, atkreiptas didesnis dėmesys į e, vertingus, vertingai įgyvendinamus projektus ir taip pat galvoti apie nulinės išlaidas administravimui, galbūt kitur dar galima būtų sutaupyti. Reikia, kad per biudžeto sudarimo procedūrą būtume labai susitelkę, kad galėtume labai rimtai viską įvertinti. Mes komisijoje esame pateikę maždaug 60 klausimų dėl prasto įgyvendinimo e, projektų kitaip, e, kaip sakė e, Oskaras Vaildas, mes žinosime, ką, kiek kainuoja viskas, bet kokia vertė niekada nesužinosime. Dėkuoju dabar ponė Vertman. Dėkuoju. Kitų metų biudžete pirmą kartą atsispindi strategijos Europa 2020 poveikis. Norėčiau pasveikinti kolegę parengusią e, šį projektą. E, Europos Sąjungoje pasakysiu, kad e, bedarbių procentas yra 20, tačiau Ispanijoje jis yra daug aukštesnis. Matome, kad žmonės, pavyzdžiui, Puerta del Sol protestuoja uh, Jie kalba apie prarastąją kartą. Mes turime daugiau dėmesio skirti šiems jauniems žmonėms. E, turime maždaug 35 procentus e, biudžeto privalomai skirti e, šiais, kitais metais strategiją Europą 2020 įgyvendinti. Manau, kad komisija turėtų turėti daugiau galimybių e, perskirstyti biudžeto lėšas. Dėkuoju. Dabar ponas Vaugan, pusantros minutės. Dėkui, pirmininkė. Manau, visi žinome, kad šių metų biudžetas ir trišalės susitikimas e, bus sudėtingi. Dėl to parlamentas turėtų aiškiai pasisakyti, kokie yra jo prioritetai ir būti pasirengęs kovoti už juos. Kitaip tariant, mes turime būti pasirengę strategiją, pasižiūrėti į tai, kaip skirstomos lėšos pagal prioritetus. Prioritetai turėtų būti politinės kryptis, skatinančios darbo vietų kūrimą, augimą visoje ES, ypač dabar, kai valstybės narės turi, turi mažinti finansavimą. Pavyzdžiui, sanglaudos politika, struktūriniai fondai yra nepaprastai svarbus skatinant augimą mūsų regionuose. Todėl reikia skirti šiai sričiai pakankamai finansavimo ir aš pasisakyčiau už struktūrinių fondų padidinimą. Moksliniai tyrimai universitetuose, akademinės institucijos, jų svarba didelė. Tai yra labai svarbu ir mes turime mokslinius tyrimus ir plėtrą paversti na, naujais, naujomis darbo vietomis. Reikia investuoti į transportą, energetinius tinklus, e, plačiai juoščio interneto plėtimą, ypač regionuose. Ir tai taip pat prisidės prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Galiausiai ES vadovaudamasi Lisabonos sutartimi turi naujų prievalių, todėl turime būti pasirengę skirti finansavimą toms prievalėms ir komisija turėtų į tai atsižvelgti ateityje taip pat. Ačiū. Dėkuoju. E, Pone Jensen. Aš matau, kad jūs jau atėjote į salę, taigi suteiksiu jums minutę, jeigu norite pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai dėl asignavimų mokėjimams yra e, nemažai tų, kurie įsipareigojimų nenori laikytis, tačiau sprendimų reikia ieškoti. Be abejo, šalių narių galimybės panaudoti struktūrinius fondus yra nevienodos. Norėčiau pabrėžti, kai dėl 2012 metų biudžeto, jog reikia siekti, kad energetikos sektorius būtų prioritetas. Reikia numatyti pakankamai lėšų, kad būtų galima įgyvendinti atsinaujinančios energijos tvarų planą. Tas planas, tas projektas turi pagaliau prasidėti. Kita vertus, taip pat E, kyla ITER problema. Komisija vykdo mūsų atšvilgių spaudimą, tačiau manyčiau, ponė Levandauskė, kad turėtumėt spausti tarybą. Problema yra ten, nes mes, ponė Levandauskė, šiam projektui pritarėm. Jūs žinote, kad mes nepasisakome už tai, kad iš kitur būtų įmamos lėšos ir metamos į ITER. Ačiū. Ačiū, ponė Jensen. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Keli, minutė. Uh, speaking... Dėkui. Kalbant apskritai, reikia pasakyti, kad lėšos išleistos ES mastu turi sukurti papildomą uh, vertę ir būti tos lėšos skirtos piliečiams. Tačiau dabar matome du skirtingus dalykus. Reikia į tai pasigilinti. Reikėtų galbūt priderinti biudžetą prie tikrųjų piliečių ir valstybių narių poreikių, kad sukurtume tą papildomą vertę. Antras dalykas e, - strategija Europa 2020 yra nepaprastai svarbi ES ateičiai. 2020 metais mus vertins ne pagal biudžeto dydį, bet pagal tai, ar įgyvendome šią strategiją ar ne. Galbūt Europa tada bus geresnė vieta gyventi, labiau sustiprėjusi, sukūrusi daugiau darbo vietų, sukūrusi gelas, geras sąlygas vertėjams, mes apie tai turime galvoti. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad mums reikia nuo savų išteklių savų ir kuo greičiau juos įdėksime, tuo labiau sumažės poreikis ginčytis dėl biudžeto kiekvienais metais. Ačiū. Ačiū, ponia Keli. Pana Arbal. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę Balcanį, parengus šį pranešimą, apie kurį šiandien kalbame. <clears throat> Žinoma, biudžetas yra svarbiausia priemonė, tai yra visos ES politikos e, ramstis, ar tai būtų bendro žemės ūkio politika, ar sanglaudos politika, ar išorės politika, ar moksliniai tyrimai, visa tai bus bereikš, bereikšmiška. Bereikš jeigu nebus e, visoms rytėms skirta pinigų. Šiandien turint galvoje ekonominę krizę, reikia, yra dar svarbiau turėti stiprų e, biudžetą, kad galėtume tenkinti visus poreikius. Mums reikia e, pinigų pagrindiniams programams, darbo vietų kūrimo programams, jaunimo mokymo, švietimo programams ir taip toliau. Taigi mes turime padėti visiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Užsidėkite politiko kepurę, nesibaiminkite ir uh, užtikrinkite, kad teisėti įsipareigojimai uh, būtų įvykdyti. Ačiū. Toliau. Ponas Ferreira, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Atsižvelgiant į bendrijos biudžeto ribotumą, atrodo, neatrodo, kad ES ponai ką nors pakeis. Ir tačiau nepriimtina, kad mes negalime padaryti to, ko reikia, turint galvoje ekonomikos krizę mes vis dar keliame negyvendinamas sąlygas bendram finansavimui, kad būtų galima panaudoti ES lėšas. Žinote, e, kad labiausiai kenčiančios šalis negali pasinaudoti tomis lėšomis. Turime užtikrinti, kad taupimo priemonės nesitestų be galo be krašto. Mums juk reikia viešųjų investicijų ir reikia bent 10 procentų sumažinti valstybių narių e, kofinansavimą, kad labiausiai kenčiančios šalis galėtų geriau panaudoti ES lėšas ir e, kad tie pinigai po to nebūtų vėl gražinami į tuos išdus tų šalių, kur, kuriams mažiausiai reikia pagalbos. Mes esame atsakingi už viešąją politiką. Ačiū. Toliau ponas Nelsonas. Äh, Pane pirmininkė, visi žinome, kad diržus verštis privalome. Tiek nacionalinių lygmenių, tiek ES lygmenių, nes priešingų atvejų elgtumės nelogiškai. Tos lėšos, da, kurio mes naudojame daugiau, dabar yra imamos iš pakankamai tuščio podėlio. Maničiau, kad reikia siekti biudžeto perviršio, penelik didelio biudžeto suplanavimo. Nes e, tai reikštų, jeigu e, taip elgtumės, kad e, negerbėme savo piliečių. Kai dėl daugiamečių išlaidų ir dabar turimų asignavimų, jeigu jų negalime atsisakyti, tai turime pasižiūrėti, kur galime sutaupyti. Pavyzdžiui, lėšos agentūroms, kova su sukčiavimu. Čia galėtume surasti papildomai lėšų, kurios buvo paimtos neteisingai iš ES biudžeto. Ačiū. Ponui Mulcer, ponė Herzog, minutė. Dėkuoju, dabar turiu laiko pateikti dviems konkretiems pasiūlymams. Socialistai remia ITER projektą, tačiau nepritarė tam, kad šimtas e, milijonų būtų e, paimta iš septintosios pagrindų programos. Mes norėtume, kad transeuropiniai transporto tinklai, energetikos tinklai būtų plėtojami ir kad būtų jiems taikoma 5 procento lankstumo marža. Mes manome, kad tai yra būtina sąlyga tam, kad ES galėtų užsitikrinti didesnį augimą. Trumpas pastebėjimas, e, laukiant trišalio susitikimo. Sureaguosiu į du konkrečius klausimus. Ponas Kuklus e, Santos ir ponė Grelier e, kalbėjo apie e, nepasiturinčius žmonės ir apie mūsų pajėgumus reikia čia kalbėti numatomos e, lėšos sumažinti nuo 500 milijonų iki 113 milijonų. Mums, aišku, reikia galbūt naujo pagrindo ir naujo sprendimo, kaip e, išspręsti šią problemą. Toliau buvo sakoma, Butikofer ponas sakė, kad mes nepakankamai e, dėmesio skiriame energetikos politikai. Šiais metais e, buvo atidėtos e, investicijos į tam tikrus e, projektus, pavyzdžiui, Nabuko projektą. Dirbame su Azerbaidžianu. Po to, kai laimėjo Euroviziją, Azerbaidžianas atsipalaidavo ir dabar e, tikrai matome, kad viskas įstrigo. O mums reikia energetikos linkčių, jungčių. E, Taip pat pasakysiu, kad 2012 metais mes turėsime e, Graikijai tam tikrų teisinių prievolių padėti, šalim, padėti jai ir kitoms šalims išgyvenančioms sunkumus. Mūsų e, teisinės prievolės yra susijusios su investicijomis, su struktūrinėmis, e, su struktūriniu finansavimu toms šalims per ateinančius metus. Dėkui komisarė, dabar suteiksiu žodį ponė Balzanė. Grazie. Da... Ačiū. Sulaukėme tikrai įdomių diskusijų. Specializuotose komitetuose taip pat vyko įdomios diskusijos šiais klausimais, tad manau, kad galime padaryti geras išvadas. Parlamentas sutinka dėl strategijos esmės. Svarbiausias dalykas yra biudžetas. Žinome, kad Biudžetas yra svarbiausia priemonė siekiant įgyvendinti tam tikrą pusiausvyrą, kuri nelengva yra tarp e, viešųjų sąskaitų konsolidavimo ir ekonomikos augimo. Aš manau, kad tai yra mūsų tvirtovė, kuri gali padėti apsiginti nuo rizikos. E, manau, kad biudžeto konsolidavimas gali sukelti ekonomikos e, depresiją visoje Europos Sąjungoje. Europos parlamentas neprašo tokio biudžeto, kuris būtų pernelyg ambicingas apskritai, tačiau mes norime turėti tvirtą priemonę, kad būtų galima atsižvelgti į mūsų aiškius prioritetus. S2020 strategijoje kalbama apie investicijas, investicijas, kurios būtų kūrenčios darbo vietas. Šiandien mes apie tai kalbėjome - vystimasis, socialinė sanglauda, e, inovacijos. Visa tai yra tie dalykai, kurie yra mūsų prioritetai šiandieną. Manau, kad e, biudžetas turėtų parodyti, kiek rimto tie yra mūsų ketinimai. Ir jeigu mūsų ketinimai yra rimti, tai rodys apie mūsų, tai, tai bylos labai aiškiai apie mūsų tarptautinį patikimumą. Dar kartą kartuoju, biudžetas yra esminis dalykas. Mes, e, suprantama, neveltui minėjome, kad mūsų įsipareigojimai turi būti konkretizuoti, įgyvendinti praktikoje biudžeto dėka. Visą tai vaidina lemiamą vaidmenį, kad būtų galima užtikrinti tam tikrą stabilumą Europos Sąjungai ir mūsų vieningai valiutai eurui. E, tikiuosi, kad šio trišalio sutikimo metu mes galėsime sugrįžti prie tų klausimų ir tai leis prisimti mums tinkamą atsakomybę. Tikimės, kad darybos bus ramios ir atsakingos. ES labui dėkui. Ačiū poniai Balzani. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą, balsuosime dėl jo šiandien 12 val. O dabar perėmėme prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra bendrosios diskusijos dėl sanglaudos politikos. Keturias minutės kalbės ponas Piper.